kokių pastabų jam, tuomet protokolą tvirtiname. Dvi frakcijos, Liberalų demokratų alijanso frakcija bei socialistų frakcija, pateikė štai tokius pasiūlymus dėl delegacijų. Euromedas ir Azijanas. Ponas Takula taps, pakeis poną Taną, ponas Milana pakeis poną Balzanį šiuose delegacijose. Dabar delegacijų su e, Pietričių Azijos šalimis. Ponas Balzani pakeis poną Milano, ES Ukrainos delegacija. Delegacijoje ponas Koval pakeis poną Šimanski. ES ir Armenijos ryšių delegacija. Ponas Šimanskis taps šios delegacijos nariu ir pakeis pono Kovalį. Ar kas nors prieštarauja šiems sprendimams? Niekas neprieštarauja. Taigi mes šios paskirimus patvirtiname. Dabar pagal darbo tvarkę periname prie bendrų diskusijų dėl Europos bendrijų ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitikimo.